PCA is a framework agreement that lays down the general framework rules um, of all areas of bilateral relations, and therefore this protocol doesn't uh, serve a monitoring purpose. Uh, I understand that... funkcijos. Kaip aš suprantu, intoje mano kolegos iš komisijos daugiau kalbės būtent šiuo klausimu ir taip pat pateiks techninius paaiškinimus. Taip pat noriu sureaguoti ir į antrą klausimą, kuris buvo užduotas –